Right, can I call the meeting to order? Iki. Norėčiau pradėti posėdį. Pirmininkas pradėjo jį pradėti jo vardu. Jis atsiprašo, kad vėluoja. E, Helga jau yra čia. Pasinaudosime tuo ir pradėsime darbą, kad kuo daugiau narių galėtų pasisakyti. Uh, Pirmasis punktas darbo tarkės tvirtinimas. Ar visi pritarė? Ačiū pirmininko pranešimui turiu vieną. Spalio 17-osios e, užsienio reikalų tarybos posėdžio pasirengimui numatytas posėdis susitikimas su ponia Mageriniai rytoj rytą neįvyks. Nes ponia Magerinė negali ateiti į tą posėdį. Trečias punktas - posėdžio protokolo įvykusio Liepos 7 tvirtinimas. E, turite protokolą savo aplankose ir kaip ponas Brokas sako, jei neturėsite jokių pastabų iki posėdžio pabaigos, tai tas protokolas bus laikomas patvirtintu. Ir toliau periname prie, iš karto prie ketvirtojo punkto sukeitimosi nuomonėms su, su sekretorė Helga Schmidt. Labai malonu Jūs čia pristatyti. Žinau, kad jūs aktyviai dirbate, e, e, dirbote ES Irano santykių kontekste. Noriu pasidž... pagirti jūs, e, padėkoti jums už jūsų indėlį, dirbant su vyriausiai galiotinė. Žinome, kad jūs e, čia esate kaip išorės veiksmų tarnybos generalinė sekretorė. Tikrai malonu jūs čia matyti. Noriu atkreipti narių dėmesį į tai, kad kalbėsime apie klausimus susijusius su Afganistanu. Tai bus svarbiausia mūsų diskusijų tema. Būtent dėl to pasikvietėme jūs e, į savo posėdį. Briuselio konferencija av, av, skirta Afganistanui buvo, įvyko spalio penktąją. Daugiau nei 30 valstybių ir daug, daugybė tarptautinių organizacijų pasižadėjo įnešti indėlį siekiant e, stiprinti bendradarbiavimą su Afganistanu ir e, siekti, kad 2005, nuo 2015 pras, prasidėjęs pe, pertvarkymų dešimtmetis tęstusi ir taip pat e, pažadėta 13,6 milijardai eurų e, pagalbos, e, kurie bus skirti Afganistano plėtotai. E, to, tokie įsipareigojimai duoti duonorų konferencijoje. Noriu uh, pranešti, kad ES policijos misija Kabule šiais metais užbaigs savo darbą ir apie tai taip pat norėjome su jumis pakalbėti. Ir būtent todėl E, tikimės aptarti ES pozicijas draugės su jumis Afganistano atžvilgiu ir ko tikėtis ateityje, ko, kokiu orientacijų, taip pat kokia bus toliau e, bendroji užsienio saugumo politikos misija vykdoma ten. Tai tikrai svarbus klausimai, e, nes kalbame apie šalį, kuri buvo svarbiausių pasaulio konflikto centru, mes norime, kad padėtis joje stabilizuotųsi ir kad ateitis būtų tikrai geresnė. Taigi dabar žodžiu, suteikiu Jums pasisakyti komiteto vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū už Jūsų šiltus žodžius. Noriu visų pirma pasakyti, kad įvykusi konferencija buvo sėkminga ir tai ne, nebuvo aišku nuo pat pradžių, nes beveik metus iki jos truko intensyvus parengiamasis darbas ir noriu padėkoti kolegoms, kurie tikrai daug nuveikė. Daugiau nei 70 šalių dalyvavo, 26 tarptautinės organizacijos ir dalyvių rangas taip pat bu, svarbus, taigi beveik pusė tų dalyvių buvo e, ministrai. Šį renginį reikia vertinti ir Varšuvoje įvykusio NATO viršūnių susitikimo kontekste, tai dvi tos pačios monetos pusės. E, Varšuvoje e, parengtas tolesnis saugumo pajėgų e, darbas Afganistane, o mes rūpinomės e, ci, ci, civilinių reikalų pusę, civilinių pajėgų pusę visi lūkesčiai įgyvendinti, visų pirma vertinant e, pažadėtą pagalbą, donorai jau yra šiek tiek m, mm, pavargę, išsekę, bet draugė su kolegomis mums pavyko e, pasiekti, kad Afganistanui būtų skirta daugiau nei 15 milijardų eurų nuo 2017 iki 2020. -ųjų. Tai, tai, tai buvo ne tik e, donorų konferencija, tai buvo ir politinis renginys. Afganistano kaimynai - Pakistanas, Indija, Rusija, Kinija ir Iranas e, taip pat dalyvavo konferencijoje. Ir jie buvo, tos šalis buvo paragintos daryti viską, visą turimą įtaką, kad e, padėtis šalyje karo nuniokotoje šalyje stabilizuotųsi. Jau du metus veikia e, nacionalinės vienybės vyriausybė, kuriai vadovauja, kuriai vadovauja Karim Abdullah. Tai buvo Tai, tai svarbus darbas, tai susijęs su, e, su konstitucinėmis ir rinkimų sistemos reformomis. E, tikimės, kad bendarbiavimas įgaus naują pagreitį ir konferencija tai ir patvirtino. Šis renginys įvyko e, didėt įtampai šalyje, nes talibanas e, įvykdė išpolį Kunduno provincijoje, bet neužėmė miesto. Dar vienas pozityvus dalykas, tai taikos susitarimas tarp Afganistano vyriausybės ir e, pono Hekmatė grupės. Tai signalas kitoms sukarintoms grupuotėms e, dėrėtis dėl panašių sprendimų. Mes e, e, prisidėjome prie šių proceso ir teiksime paramą įgyvendinant susitarimą, taip pat e, ir užtikrinant moterų teisės. Moterų teisės buvo labai svarbi konferencijos tema, įvyko atskirų susitikimų ir e, apie tai dar išsamiau pakalbėsiu. Buvo aptarta daugybė kitų klausimų konferencijoje, padaryta dvišalių e, pareiškimų, buvo akcentuota nacionalinės vyriausybės e, svarba, e, konkreti pažanga pasiekta įgyvendinant rinkimų sistemą, rengiantis parlamento rinkimams, įgyvendinant konstitucinę reformą, taip pat e, Afganistano valstybės valdymo ir valdysenos reformos, taip pat apimant ir žmogaus teisų užtikrinimą, ypač mergaičių ir moterų teisų užtikrinimą. Federika Mogherini įtraukė e, e, konkrečią nuorodą į e, pilietinės visuomenės organizacijas akcentavo, kad reikia tolesnių pastangų, kovojant su korupcija ir siekiant modernizuoti valstybės valdymo sistemą bei e, rinkimų įstatymus. E, Mes jau prieš metus pradėjome renktis šiam renginiui, dalyvavau Indijoje vykusiame Azijos šalių e, ministrų susitikime ir draugė su partneriais Amerikoje parengėme pagrind... konferencijos apmatus ir dar kartą akcent. Afganistanas e, dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą e, vykdyti reformas ir čia nemažai nuveikta. E, Dar vienas svarbus dalykas be įsipareigojimų toliau vykdyti reformas bei e, pažadų skirti pagalbą, tai regioninis matmuo jis susilaukia ypatingo dėmesio, ypač e, per vakarienę surenkta Federikos Mogerini. Taip pat buvo kalbėta apie strateginį dialogą su Pakistanu. Mogerini tai inicijavo, įvyko pagrindinių keturių Azijos valstybių ministrų susitikimas bei daugybė dvišalių susitikimų. Ir čia ir noriu e, pasidžiaugti tuo, kad visi tie renginiai, sustikimai įvyko. E, tų, tų pastangų rezultatas e, naujos pastangos išspręsti konfliktus. Ir tai atveria daugiau, tai, tai, tai kelia vilčių. Tikimės, kad atsiras nauja erdvė e, regioniniai E, paramai užtikrinti procesams, kur, kur, kuriais, kuriems vadovautų Afganistanas, e, tai, kad tai būtų taikus procesai paremti šalies konstituciją, taip pat atsiranda bendras supratimas, kad reikės dėrėti su talibanu dėl e, svarbiausių šių sistemų principų kita tema - migracija ir kelias priekin. Tai nebuvo pagrindinė konferencijos tema, buvo klaidinančių pranešimų spaudoje, galiu iš karto e, tai paaiškinti. E, prieš pat konferenciją buvo pasirašytas susitarimas. Noriu pasakyti, kad negatyvus pareiškimai žiniasklaidoje buvo neteisingi, neatspindintys tiesos. Tai nebuvo, nebuvo numatyta pagalbas siejama su tam tikromis sąlygomis. Buvo aptarti bendradarbiavimo e, principai, jie buvo aptarti su Afganistano vyriausybė, tai nesusijęs su pabėgėliais. E, kalbėjome apie migrantus, kurie prašo prieglopšio ir e, tas prieglopsis jiems nesuteikiamas. Kitas svarbus dalykas, tai, taip pat svarstėme su kolegomis iš JAV, tradiciniai donorai, taip pat ir tokios donorės kaip Japonija bei Pietų Koreja e, pažadėjo teikti pagalbą. Ši konferencija svarbi ir tuo, kad joje pagalbą pažadėjo ir netradiciniai donorai. Uh, E, mes tuo klausimu dirbame pastarosius metus ir susilaukėme svarbių pranešimų iš Andijos, Indijos, Pakistanas, e, pusę milijardo, Indija milijardą. Valstybės narės taip pat e, e, tęsi savo duotus pažadus ir toliau teiks teikiamą paramą ir parama bendrai iš es institucijų ir valstybių narių sudaro apie milijardą eurų per metus. Iš, ir, ir mes esame tarp didžiausių uh, e, visomosios pagalbos teikėjų Afganistanui. Susiję renginiai vykę e, konferencijos metu renginys skirtas moterų įgalinimui, jame dalyvavo 500 moterų. Ponas Abdullah, taip pat komisijos narys Mimica. Tas renginys buvo plačiai nušviestas žiniasklaidoje, tai svarbu, nes tai nusintė labai reikšmingą žinę ir už konferencijos ribų turėjau garbės susitikti su daktarę Habibą Sarabi, kuri buvo viena iš svarbiausių moterų dėrybininkių e, taikos taryboje ir, ir vienos iš Afganistano provincijų buvusi valdytoje. Kalbant apie moteris, apie moterų klausimus, tai yra pozityvi žinia iš 9. Iš 9 milijonų studentų šalyje 40 procentų yra mergaitės, 20 procentų parlamento narių yra moteris. Moteris turi e, galvėdotis švietimo sistemos, sveikatos apsaugos sistemos paslaugomis. Buvau susitikusi su kai kuriomis moterimis šalyje ir klausiau, ką dar galima būtų nuveikti moterų labui, ne tik e, užtikrinant jų teisės, bet suteikiant joms daugiau galių. Atsakymas buvo labai paprastas - švietimas. Švietimas yra svarbiausias dalykas, švietimas mergaitėms bei berniukų vaikinų švietimas. Manau, kad mūsų pasirinktas požiūris čia yra tinkamas, nes, kaip žinote, ES daugiausia skirta kaimo vietovių plėtrai, sveikatos apsaugai ir švietimui. Ir tam, kad įveiktume kliūtis, turime toliau dėmesį skirti Afgano moterų socialinį, ekonominį integracijai, užtikrinti joms geresnę prieigą prie rinkos ir finansų. Yra tikrai įspūdingų sėkmės istorijų, bet mes kalbame apie ilgalaikius susipareigojimus. Berot John Kerry savo pasisakymę yra pasakęs, kad mes daug pasiekėme, tačiau kad tie pasiekimai būtų įtvirtinti ir kad pasiektume dar daugiau reikia ilgalaikių įsipareigojimų. Ir tai buvo viena iš šios konferencijos svarbiausių žinių bei, bei, bei žinia nusiusta tarptautiniai bendruomeniai. Taip pat e, gyventinami projektai bus toliau tesiami testinė parama bus mm, paremta e, atsakų, kurį gausime iš vietos ligmens ir teiksime pagalbą, mm, paramą moteriams miestuose ir kaimo vietovėse visoje šalyje. Vyko dar vienas papildomas renginys dėl ben, e, regioninio bendradarbiavimo, dalyvavo regionų valstybės, daug e, tarptautinių organizacijų, e, ten pasėdžiavo nemažai ministrų ir organizacijų vadovų, buvo kalbama apie įsipareigojimus iš regioninių valstybių pusės, donorių E, tarp svarbiausių prioritetų apsvarstyta e, infrastruktūros e, projektai, energetikos, geležinkelio, kiti koridoriai, bet taip pat ir verslo tinklai, gebėjimų didinimas, verslo aplinkos gerinimas ir taip toliau. Na ir paskutinė mintis Dabar be jokios abejonės stebėsime įgyvendinimą, ypač kai kalbama apie įsipareigimus dėl reformų, tame tarpe ir moterų, ir mergaičių teisų srityje. Bet e, galbūt patį prezidentą Garnį galėčiau pacituoti, e, kalbėdamas spaudos konferencijoje apie korupciją jis pareiškė, jeigu nesukaupsime politinės valios ir praktiškai ne, nepradėsime kovoti su korupcija, mūsų įsipareigojimai liks įsipareigojimais. Ir girdėti tai mums e, buvo geras ženklas. Dėkui. Indeed, Helga. Um... Ačiū, Helga. Pradėsime dabar klausimų atsakymų raundą. Pradėsiu nuo savęs. Ne, mes matome, kad vis daugiau afganų pabėgėlių pasiekia Europą, tai e, kelia mums tam tikrų būkštavimų, tačiau Europos e, parlamente mums nesinorėtų, kad e, užsienio politikos reikalai būtų dominuojami vien tik tai pabėgėlių migracijos reikalų. Mes norėtume galvoti apie politinius konfliktų sprendimus, ar tai būtų Afrika ar Afganistanas. Ir e, būčiau dėkingas, jeigu jūs konkrečiai pakalbėtumėte apie tai, e, kaip e, konferencija galėtų padaryti įtaką šiems dalykams, ar buvo rimtų pasiūlymų, kaip problemą spręsti prie šaltinio. O dabar suteiksiu žodį ponui Kan, socialdemokratų frakcija. Dėkui, noriu pasveikinti tai, ką išgirdau iš jūsų. Keletą dalykų norėčiau pasakyti apie Afganistaną. E, sveikiname taip pat sustarimą su Hekmatijaro grupė, Džiaugiuosi, kad jos atstovų dabar yra vyriausybėje, bet problema matyti vis tik labiau, didžiausia problema yra talibanas ir mes matome, kad reikalai eskaluojami kiekvienais metais. Talibanas taip pat, taip sakant, atstovauja dideliai e, Afganistano gyventojų daliai, kaip e, ketinama spręsti šias problemas. Smagu girdėti apie ateities e, įsipareigojimus, paremti donorų įsipareigojimus, tačiau e, e, kaip iš tikrųjų bus kovojama su korupcija, kokiu žingsniu bus imtasi padėti Afganistano vyriausybei šioje kovoje. Toliau, kalbant apie regioną, per pastarąsias 93 dienas Indijoje Kašmire įvesta karinė padėtis, e, žuvo daugiau kaip šimtas žmonių, dešimties tūkstančių sužeista, e, daug e, žmonių išvaryta iš savo namų ir mes žinome, kad tai yra susiję su Indijos santykiais su Afganistanu, e, eina kalba taip pat apie mojavimą brandolinę kortą. Tad e, kaip Afganistanas galėtų čia prisidėti prie taikos ir klėstėjimo. Na ir dar vienas dalykas, gal šiek tiek nukrypsiu nuo temas, bet e, dėl Sirijos. Kas yra daroma, saugant civilius ir kaip yra bendradarbiavimas su jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi pagalbos tiekimo srity. Dėkui, e, noriu tik tai priminti, kad e, šią diskusiją mes šiandien planavome sutelkti ties Afganistano klausimais ir todėl norėčiau, kad kiti nariai apie kitas problemas klausimų galbūt ir neuždavinėtų, bus kitų galimybių. Ponas Užtrevičius nori pasakyti, Aldė frakcija, jis Afganistano grupės e, vadovas. Yra. Dėkuoju, ponė pirmininkė, Briuselio konferencija Afganistano klausimų buvo tikrai sėkmės istorija. E, dalyvavo ir aktyviai dalyvavo daug valstybių e, besistengiančių padėti Afganistaną įvairiausiai, padėti Afganistano įvairiausiais būdais. E, man e, teko galimybė dalyvauti šioje konferencijoje mm. ir aš pastebėjau, kad e, žodis sąlygos, kalbant apie paramą Afganistanui, skambėjo, skambėjo ne kartą ir ko gero čia jau po to žodžiu slėpėsi uh, kita prasme negu anksčiau. E, ar galėtumėte apie tai kalbėti, ar eina kalba apie tam tikras sąlygas, e, kurias reikėtų Afganistanui vykdyti kovojant su korupcija ir taip toliau. Ponas Kerry taip pat kalbėjo apie regiono valstybių įtraukimą, tame tarpe, kalbant apie Pakistaną ir Kiniją. Kiek mes matome pažangos nes tų dviejų valstybių įsitraukimas Afganistano ateičiai turėtų būti labai svarbus. ECR frakcijos vardu ponas Tanukas. E, Ričardai, ko gero paskutinį kartą mūsų komitete dirbi, noriu pasinaudoti progą padėkoti Jums, e, pasigesime Jūsų, e, esame iš skirtingų politinių šeimų, gal ir uh, nuomonės dažnai skiriasi, bet puikiai bendradarbiavime jau nemažai metų. E, tiesiog e, e, linkiu Jums ko geriausios kloties jūsų, jūsų tolesnėje karjeroje. Aš noriu mm, pasveikinti vyriausias įgaliotinės ir jūsų Helga vaidmenį, kai kalbama apie Afganistaną, kovą su korupcija tenai, nes girdime apie problemas, e, donorų įsipareigojimai, e, donorų e, apsauga ir taip pat pabėgėlių problemos, kurie pavojingai stengiasi keliauti į Europą per kitas šalis. Tačiau norėčiau paklausti, ar konferencijoje buvo diskutuojama dėl jungtinės karalystės požiūrio po Brexit e, ar išliks įsipareigojimai e, iš Junktinės karalystės pusės e, finansuoti savo įsipareigojimus. Tradiciškai daug iš tų lėšų uh, iš vystamojo bendradavimo lėšų Junktinėje karalystėje atitekdavo buvusiams kolonijoms ir sandraugo šalims. Tad kyla klausimas, e, kas atsitiks e, daugia šaliam e, Britanijos indėlio komponentui. Ar apie tai buvo kalba, kalba konferencijoje? nežinau, ar kaip e, pirmininkaujantis turiu tokią teisę, bet truputį pataisysiu e, klausimą ir paklausiu, ar Junktinės karalystės finansavimą Afganistanui pasieks, e, paveiks tas situacijos paskeitimas. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Helgi Šmit už tai, kad ji pas mus atvyko. Turiu klausimą. E, e, Afganistano piliečių prieglapšio prašymai buvo atmesti. Maždaug 800 tokių asmenų buvo ir jie turėtų būti gražinti atgal į šalį. Bet e, ar padėtis Afganistane yra pakankamai saugi? 2016 metais 5000 asmenų sugrįžo į Afganistaną savanoriškų pagrindų, nes jie dar ten turėjo likę šeimos narių, kurie jiems padėjo, bet ką daryti kitiems, kurie ten jau šeimos narių nebeturi. Ir beje, kaip mes galime įvertinti saugumo padėtį šalyje? Ar galime įvertinti, kad dabar, kokio dydžio dabar yra Talibano įtaka, lyginant padėtį su 2011 metais? Kai kurios humanitarinės pagalbos teikimo organizacijos susigražino e, savo darbuotojus, kurie anksčiau dirbo Afganistane. Taip pat e, buvo panaikinti ir nemažai skrydžių į Afganistaną. Kaip Jūs galėtumėte įvertinti e, padėtį Afganistane? Ar saugi padėtis? Ponas Lytis socialdemokratų frakcija. Pone Šmit, labai ačiū ir mano vardu už jūsų pasisakymą. Aš norėčiau e, paminėti e, moterų padėtą. Jūs trumpai apie tai minėjote. Ar ES turi kokiu nors e, papildomų priemonių šalia vystimosi pagalbos priemonių tam, kad būtų galima užtikrinti, kad daugiau moterų gaus išsilavinimą? kaip ir kitose šalise, taip ir Afganistane. Aš manau, kad norint pakeisti visuomenę, reikia užtikrinti, kad žmonės taip pat būtų šviečiami apie pagrindinės teisės, taip galima skatinti toleranciją. Ponas Vaigel, Aldi frakcija. Dėkui, pirmininkė e, Richardai ir aš e, Noriu prisidėti prie geriausių palinkėjimų tau, e, tavo privačiam gyvenime ir politiniai karjeroj, e, kuo geriausi linkėjimai. Norėčiau užduoti klausimą apie man svarbiausią problemą Afganistane, kai e, Diskutavome apie Afganistaną prieš keletą metų. Prisimenu, kad sklandė mintis iki 2011 metų išvesti visas karinės pajėgas. To neįvyko dėl Talibano galios, e, kuri augo, o ne mažėjo ar išnyko, kaip mes e, tikėjomės. Taigi Talibanas neišnyko. Ir noriu paklausti, ar turime e, kokios nors galimybės imtis iniciatyvų, e, padedančių ieškoti susitaikymo šalyje. Man e, visiškai akivaizdu, kad kadangi Afganistano konfliktas buvo įžieptas iš šalies, pirmiausia iš Rusijos, paskui iš mūsų draugų, amerikiečių pusės ir kitų. E, tai vienintelis būdas išspręsti konfliktą yra užtikrinti, kad patys afganistaniečiai tarpusavyje pabandytų jį spręsti. Aš bandau čia įsivaizduoti ES vaidmenį. Neseniai man padarė įspūdį komisijos e, pirmininko žodžiai kai jis e, pasakė, kad mums reikia turėti ES Europos reikalų ministrą, e, kuris e, galėtų sėsti prie stalo, kalbant apie sudėtingus tarptautinius klausimus. Galbūt tokio ministro gal ir nereikėtų turėti, bet reikėtų ieškoti būdų, kaip mes galėtume panaudoti savo e, galias, siekiant paskatinti dialogą Afganistano viduje. Tokia galėtų būti e, ES e, rolė. Much, Richard. The... Panas Kukan, labai ačiū Tikrai malonu iš čia matyti. Iš tikrųjų, jūs e, nemažai metų e, pasišventusiai dirbate šiame komitete. Tikrai e, tikiuosi, kad ir jūsų tolimesnė karjera bus sėkminga. Gerbiama generalinė sekretorė, aš turiu vieną labai bendro pobūdžio klausimą. Maždaug kokį dešimtmetį mes visi vis kartojame, kad NATO e, e, negali įveikti karą Afganistane, negali suvaldyti karą Afganistane. Ką Jūs manote apie tokio tipo pareiškimus? Dėkoju. Labai ačiū visiems už Jūsų draugiškus žodžius. Ir dabar sutiksiu žodį generaliniai sekretoriai tam, kad jie atsakytų su klausimus. Labai ačiū. Leiskite man pradėti nuo migrantų klausimo, kaip reikėtų kartu šią problemą spręsti, ieškoti išeities. Kaip jau sakiau pradžioje, ko gero buvo klaidinančių pranešimų Mes visi su, Afganist su Afganistano vyriausybė prisėmėme bendrų įsipareigojimų sustiprinti bendradarbiavimą, kovojant su neteisėta migracija. Turime kovoti e, ir su neteisėtų žmonių gabenimu, žmonių kontrabanda. Taip pat e, turime palengvinti e, grįžimo procedūras tiems Afganistano piliečiams, kurie netitinka prieglopščio suteikimo reikalavimo. Be abejo, e, reikia laikytis ir tarptautinių teisės, tarptautinių teisės standartų, tokių kaip negražinimo principas. Kalbant apie prieklopščio prašymus, dabar e, padidėjo skaičius tų prieglopščio prašymų, kurie buvo e, patenkinti. Jų skaičius dabar išaugo iki 60 procentų. Dėl sąlygų prieglapščio suteikimui. Čia irgi buvo pakankamai nesusipratimų. Ekonominė pagalba negali būti sąlyga užtikrinant, kad nelegalus migrantai grįžtų į šalį. Tiek dėl ekonominės pagalbos. Taigi nėra tokios sąlygos, kad tokiam asmeniu turi būti suteikta ekonominė pagalba. Mes taip pat labai atidžiai turime stebėti, kaip ir pačioje šalyje yra įgyvendinamos, darb, įgyvendinamos reformos. Afganistano finansų ministras prieš porą savaičių buvo atvykęs į Briuselį, su juo nemažai e, diskutavome, nemažai korumpuotų pareigūnų buvo atleisti Na ir dabar Afganistano vyriausybė tikrai veiksmingai bando kovoti su korupcija. Na, o mes šiai šaliai e, teikiame e, reikalingą administracinę pagalbą, padedame plėtoti administracinius pajėgumus. Ta pati pasakyčiau ir apie e, sveikatos bei švietimo sistemų reformas. Toliau Indija ir Pakistanas. Kaip žinia, tai yra labai jautrus klausimai. Šie klausimai yra nuolat keliami, palaikant dialogą su abiejomis šiomis šalimis. Tuos klausimus kelia ir vyriausiai galiotinė, ir aš. Šis klausimas buvo įtrauktas ir į struktūrinį dialogą su Pakistanu. O taip pat ir kai vyko diskusijos su Indijos užsienio reikalų ministru. Toliau moteris. Jūs tiravotės, ką mes darome tam, kad e, moteris turėtų daugiau galimybių e, gauti išsilavinimą arba dirbti. Aišku, čia pats svarbiausias dalykas ir yra švietimas, mokymas, nemažai jau yra daroma. Šį klausimą aš svaršiau ir su moterimis Afganistane. Uh, kad išsiaiškinčiau, ar mes pasukome teisingų kelių. Ir afganistanietės moteris man sakė, kad aš turiu suprasti, kad Afganistano e, visuomenėje, um, Afganistano visuomenė valdo vyrai. Aišku, reikia ir mokymo švietimo programų vyrams, tokios programos turėtų būti rengiamos ir pas mus. Uh, Taip pat mes turime e, su, užtikrinti, kad moteris turėtų daugiau galimybių dirbti, gauti finansavimą, tam, kad galėtų užsimti verslu. Buvo teirautasi ir apie finansavimą iš ES biudžeto po to, kai Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Na, negalėčiau aš dabar į tą klausimą atsakyti, jis nebuvo tiesiogiai susijęs su vykusią konferenciją. Toliau pono Vaigal klausimas. Dėl ES vaidmens. ES vyriausiai galiotinė jau e, e, aktyviai dalyvauja uh, darybose dėl taikos ir tai e, siunčia aišku signalą, aišku žinę, kad e, Afganistano tautų susitaikymas yra įmanomas. Tai siunčia ir tam tikrą žinę ir įvairioms grupuotėms, pavyzdžiui, talibanai. Dabar labai svarbu, kad e, tas sustarimas dėl taikos būtų įgyvendinamas. Ta mes turime pasakyti ir Afganistano vyriausybei. Mes dabar laukiame, kol tas sustarimas bus pradėtas įgyventinti. Ir be abejo labai svarbu, kad nebūtų pamirštos ir moterų teisės. Apie tai beje kalbėjau ir savo žanginėje kalboje. Toliau panas Kukan dėl NATO ir Afganistano, kad NATO negali savo leisti pralaimėti karą Afganistane. Mes savo to negalime leisti. Uh, ypač istorinėme kontekste po rugsėjo 11-osios, tai yra ir politinis, ir humanitarinis klausimas. Ir beje, tai labai svarbu ir visam regionui. Konferencijoje tikrai buvo daug kalbama apie Afganistaną. Per pastarosius mėnesius ir metus mes sakėme, kad reikėtų e, siekti e, e, suformuoti bendrą požiūrį tame visame regione ir užtikrinti bendradarbiavimą per sienas tarp valstybių. Taip pat e, kartą per metus e, vyksta ir dialogas saugumo klausimais su penkiomis e, centrinės Azijos šalimis. Ten yra keliami ir ekonominiai klausimai. Ko gero, tas regionas yra mažiausiai integruotas visame pasaulyje bet jis turi daug potencialo ir politinė, ir ekonominė prasme. Šiuo metu e, Europos Sąjunga e, finansuoja kai kuriuos projektus tame regione ir tie e, projektai tikrai yra svarbus ir visam regionui ir Afganistanui. Ačiū. Ačiū. Man atrodo, taip pirmą kartą po jūsų paskirimo į postą jūs esate mūsų komitete ir nebejoju, kad čia dar daug kartų ateisite, nors manęs galbūt nebebus. Noriu padėkoti Jums už Jūsų e, pasirežimą ateiti ir tikiuosi, kad ateityje taip pat vyks panašios diskusijos. Ačiū. Toliau darbo tvarkės kiti klausimai. Ponas Brok yra e, pranešėjęs dėl bus politikos, bei taip pat dėl Ekvadoro klausimo pranešimo. Tuos du pranešimus turime apsvarstyti e, iki pusės šešių, kuomet bus balsavimas. Todėl dabar trumpa pertrauka, kol ateis pats ponas Brokas į posėdą. Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos ir kolegės. Kolega Van Balen nori pasisakyti. Jeigu ne, tai tuomet teikime prie penktą darbo tvarkės klausimą. Tai yra bendra užsienio ir saugumo politika. Jums yra patiktas pranešimas tikslios pagavę pranešimo projektą. Nemanau, kad išsamei turiu pasakoti, kas tame pranešime parašyta. Tikiuosi, kad jūs visi pranešimą perskaitėte. Sondern nur einige Eingangsbemerkungen machen. Galbūt keletas žanginių pastabų iš mano pusės. Prašyčiau iki spalio 17 dienos pateikti pakeitimus. Lapkričio 8 dieną vyks e, diskusija apie tuos pakeitimus. Ta diena posėdė dalyvaus ir nacionalinių parlamento atstovai, taigi manau, kad vyks tikrai įdomi diskusija. Na, o balsavimas yra numatytas lapkričio 14 dieną komitete ir gruodžio mėnesį plenarnėje sesijoje. Kalbant apie bendrą užsienio ir saugumo, taip pat ir gynybos politiką, tai šioje srityje vyko įdomių pokyčių. Matome, kad kylantis iššūkiai yra vis didesni, galbūt ne tiek didesni, kiek aki, vis labiau akivaizdus. Pranešime yra formaliai vadovaujamas išorės veiksmų tarnybos pateikta ataskaita taip pat ir globalią strategiją. Taip pat e, kalbama ir apie Bratislavoje bei Gemniche sudarintą globalią strate strategiją. Taip pat prisimename ir tai, ką pasakė Jean-Claude Juncker atvykęs į Europos parlamentą ir to pasisakymo pasiekme sustikimai Bratislavoje turiu omeny strategiją arba Bratislavos keurodį planą. Kai vyks balsavimas ir diskusijos gruodžio mėnesį plenarinėje, Tai puikiai siesis ir su vadovų tarybos sustikimu, kuris taip pat yra numatytas gruodžio mėnesį. Taigi, man atrodo, kad tikrai diskusija vyks pačiu laiku. E, ataskaita arba pranešime taip pat kalbame ir apie kaiminystės politiką. Dabar ne visų kaiminių šalių sienos labai aiškios Taip atsitiko e, dėl pokyčių kaiminėse šalise, turiu omeny ir ne tik Ukrainą, bet ir Rusiją, Baltarusiją. Na ir man jau kokį dešimt dienų atrodo, kad diskusija apie Rusiją turi būti siejama ir su pietričiais, situacija ES pietričiuose, o taip pat ir artimuosiuose rytuose. Kalbant apie Rusiją, tai reikia atsakyti į daug klausimų apie bendradarbiavimą su šia šalimi tam, kad būtų sprendžiamas tarptautinės krizės. E, tai susiję ir su Rusija, ir su Ukraina. Uh, E, ir to faktu, kad Rusija turi laikytis Minsko susitarimų, tačiau mums vis dėlto reikia ir bendradarbiavimo su Rusija. Kalbant apie Siriją, Rusija tapo nebe mūsų partnerė ieškant taikos, bet karo e, dalimi, kaip vien, tapo viena iš kariaujančių šalių. Ir Aš manau, kad apie tai irgi dar reikėtų padiskutuoti, ką daryti, kaip mes turime į tai reaguoti. Pavyzdžiui, man atrodo, kad kalbant apie sankcijas, jos e, vis peržiūrimos kas pusmetį e, ir vis didesnis jaučiamas ekonominis spaudimas. Nors pranešime tai ir nenurodyta, bet aš manau, kad būtų prasminga sankcijas pratesinėti ne kas pusmetį, o kas metus. Kas metus, tam, kad būtų aiškiau, kad mes rimtai e, vertiname tas sankcijas. Taip pat mes turime pagalvoti ir apie štai ką. Dėl, dėl tų sankcijų režimo. Gal prisiminkime, kas vyko ankstesniais dešimtmečiais. E, Rusijai taip pat iš mūsų reikia e, kai kurių produktų tam, kad e, galėtų ir gaminti, vykdyti produkciją. Galbūt reikėtų embargo ir tiems produktams. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip būtų galima užtikrinti pusiausvyrą tarp vidaus ir išorės saugumo. karas ir terorizmas tarpusavį yra susiję. Mes taip pat e, turėtume pagalvoti ir apie tai, kaip geriau kovoti su tomis priežastimis, e, kurios sukelia migraciją. Tai irgi yra susiję su užsienio saugumo ir gynybos politika. Galbūt šios klausimus reikėtų spręsti ir su priekybos bei ekonominė politika, ypač kalbant apie Afrikos šalis. Kaip užtikrinti, kad Afrikos žmonės turėtų kažkokių perspektyvų gyvenime ir kaip spręsti Afrikos demografinės problemas? Jeigu išspręsime tas problemas, tai tuomet išspręsime ir migracijos problemas, migracijos priežastis Afrikoje. Taip pat svarbu kovoti ir su priekyba žmonėmis, bet, kaip jau sakiau, svarbu kovoti ne su priežastimis, pasiekmėmis, o priežastimis. E, jeigu, pavyzdžiui, kalbant apie e, Siriją, tai būtų taikos užtikrinimas šalyje. Negalima visko vertinti pagal tos pačius standartus, tos pačius e, mastelius. Taip pat, spręsdami migracijos krizę, mes turime nepamiršti ir aplinkos apsaugos. Mes turime sukurti tokią politiką, kuri išspręstų mums kilančias problemas, bet kuri mūsų neatskirtų nuo likusio pasaulio. Mes turime taip pat vykdyti ir veiksmingesnę užsienio priekybos politiką. Ir manau, kad e, mes e, tokios pozicijos ir laikėmės anksčiau, bet dabar matome, kad apie tai kalba ir vyriausybės, kaip atsitiko uh, ir Bratislavoje. Taip pat kila klausimas, kaip turėtų tarpusą bendradarbiauti valstybių narių saugumo tarnybos. Tai irgi yra susiję su gynybos e, politika, taip pat Europos gynybos agentūra e, bendrais viešaisiais įsigijimais. Dar prieš pusmetį apie tai net nebuvo galima kalbėti, nes visi kalbėjo vien tik tais apie Brexit. Uh, Bet dabar manau, kad šias problemas būtina skubiai spręsti. Ir panašu, kad to siekia beveik visos valstybės narės. Nors e, yra keletas ministro, e, tokių kaip Johnson ar Felen, kurie tam dar prieštarauja. Junknės karalystės e, gynybos ministras pateikė pareiškimų apie tai, ko negalima daryti, kas gali e, pakengti NATO arba kas gali padaryti paslaugą NATO. Bet aš manau, kad iš ES e, besitraukianti šalis neturėtų trukdyti liekančioms valstybėms narėms vykdyti tokią saugumo ir gynybos politiką, kokios e, jos nori. Mums reikia tokios politikos, kuri mus vestų į priekį ir kuri būtų sąžininga visoms valstybėms narėms. Ir ko gero, tam reikia užtikrinti nuolatinį struktūrinį bendradarbiavimą ES. Aš taip pat norėčiau išgirsti, ką manote jūs. Gal turite kokiu nors pasiūlymu, e, kuriais būtų galima pasinaudoti. Tikrai esu pasirengęs atsižvelgti jūsų pasiūlymus ir jais praturtinti savo pranešimą. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Dabar suteiksiu žodį. Poniai Kalnėtai, prašom. Expect... Ačiū. Nemaniau, kad būsiu pirmoji, kuriai bus suteikta galimybė pasisakyti. Ačiū, pirmininkė noriu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi jūsų pranešimu, nes jame e, puikiai aptarta dabartinė mūsų situacija. Dabartinis momentas. Norėčiau pakomentuoti keletą dalykų. Džiugu, kad raginate valstybės narės e, skirti 2 procentus savo BVP, išsikelti tokį tikslą skirti tiek e, gynybos reikmėms, bei o 20 procentų to biudžeto numatyti pagrindinės įrangos įgyjimui. Siūlyčiau e, panašų įsipareigojimą numatyti ES išorės veiksmų kontekste, numatyti 3 procentus toms reikmėms. Noriu pasakyti keletą žodžių apie vadavietę kadangi buvo paminėta ta tema. Konsultavausi su gynybos reikalų ir užsienio reikalų ministerijomis Latvijoje. Ir tas terminas vadavėte ar būstinė yra sunkokai priimamas. Todėl turime labai aiškiai pasakyti, kad kuriama ne tik nauja struktūra ir kad bus generolų perteklius, kaip pareiškė vienas iš prezidentų patarėjų man, o kad e, kalbame apie e, karinių ir planavimų gebėjimų kūrimą, kad galėtume geriau koordinuoti e, karines karinius įrenginius. Ačiū ir aš teiksiu pakeitimų jūsų pranešimui. Thank you, Mr. Chair. I will... Ačiū, pirmininkė. Perskaitysiu šešėlinio pranešėjo Knuto Fleckensteino parengtą tekstą. Paklausykime. Ačiū pranešėjui. Dėkoju komiteto pirmininkui Brokui už jo parengtą pranešimą. Jame tinkamai apžvelgta Europos e, naujoji strategija pristatyta taryboje Birželio 22 bei aptarta parlamente Liepos 6. Iš tikrųjų, ES turi vaidinti svarbesnį vaidmenį pasaulio reikaluose. ES piliečiai išreiškia tokius lūkesčius. Ir piliečiai tikisi, kad ES dirbs našiau ateityje. ES turi užtikrinti rūpintis piliečių gyvybių apsaugą bei užtikrinti e, solidarumo įstatymo viršenybės klaidą, užtikrinti politinę, e, politinį stabilumą mūsų kaiminystėje bei gyvendinti dalyvauti tarptautinėse iniciatyvose skirtose kovai su klimato kaita ir terorizmu. E, Šiandien, šiandieninėje e, realybėje, kur pasaulyje iškyla daugybė iššūkių, mes turime peržiūrėti ES globalinę strategiją. Todėl palaikau siūlymą e, surenkti kasmetinės diskusijas su svarbiausiais interesų grupių atstovais. Mm, tikriausiai nestebina, kad, naujų, kad e, skelbiama apie naujas iniciatyvas skirtas gynybinių gebėjimų stiprinimui. E, Taip pat akcentuojama saugumo ir po, sri, saugumo sritis. E, kalbant apie administracinės ir operacinės išlaidas, valstybės narės turėtų skirti reikalingų išlaidų finansavimą. Mes stiprinsime saugumą ne nusipirkdami vis daugiau ginklų, bet e, vengdami susiskaldimo ir e, užduočių dubliavimosi. Taip pat siekdami didesnio bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje. E, diplomatinės pastangos, kaip, kaip ir tai siūlo pranešėjas, turėtų būti e, skirtos tarptautinės diplomatijos ir teisės viršenybės stiprinimui pasaulyje. Turime pasiekti, kad tarptautinė e, pasaulinė valdysena būtų našesnė. Reikia stiprinti Europos išorės veiksmų tarnybą, e, stiprinant teminius ir strateginius gebėjimus bei užtikrinant svarbu ES dėmenį. E, tai tiek būtų šešėlinio pranešėjo vardu. Aš dabar asmeniškai nuo savęs norėčiau pridurti, kad visiškai sutinku su jumis Europos parlamente nekartą esame akcentavę, kad turime stiprinti e, šią strategiją ir raginame valstybės narės tai daryti. Jūs minė, paminėjote ir priekybą bei kitas temas, e, ginklų, e, susitarimus dėl ginklų pirkimo. Ginklų eksportas turėtų būti organizuojamas nuosekliai, kad kad ginklų eksportas būtų užsienio politikos priemonė ir kad taip dar labiau e, suderintume mūsų išorės veiksmus. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, nesakau, kad Latino Amerika ar Afrika ar Azija yra nesvarbus regionai, tačiau vis tik turėtume sustelti į savo regioną. Ir čia pranešime akcentuojama, kad reikia sutelti dėmesį į mūsų pačių gynybos pajėgumus, kitaip sakant, skirti pinigus ten, kur jų labiausiai reikia. Niekas nebejoja, kad NATO yra labai svarbi organizacija ir taps dar svarbesnė, kai Junktinė karalystė išstos iš ES. Kalbant apie Rusiją, taip, reikia e, stiprinti pilietinį visuomenę tenai, bet kol kas mes dar turime įvestas sankcijas. Ir uh, jau dabar yra nustatyta, kad būtent BUK tipo raketa iš Rusijos buvo atgabenta į Ukrainos teritoriją. E, tie dalykai per ateinančius kelius mėnesius e, turbūt paaiškės ir to rezultatas, ko gero, bus ne mažiau sankcijų, o daugiau sankcijų. Kalbant apie jūsų pranešimą, jis yra geras pranešimas iš esmės. Dėkui. Thank you, Chair, and thank you very much for, uh, for the draft report. Dėkui, pirmininkė, ačiū už pranešimo projektą. E, didelė dalim pritarėme tam, ką jūs pasakėte e, tame tarpe. Tai, e, ką jūs pasakėte apie pagrindinių krizių šaknis ir kilmę. Turime tam tikrų būkštavimų, kai, kai kuriuos jų išdėstysime pakeitimuose, bet keletą ir dabar paminėsiu. E, visų pirma, atrodo, kad e, vaizdas nėra toksai liūdnas, kaip dažnai, kad sakoma. Tiesiog ES nepakankamai savo politinę sėkmę transliuoja savo piliečiams. Tuo tarpu, kai užsienio reikalų politika tikrai yra pasiekusi sėkmės, apie kurią, mm, ko gero, niekas išskyrus mūsų parlamentą ir nežino. Visiškai pritarėme, kad priekybos politika būtų pilnai integruota į bendrąją saugumo ir gynybos politiką ir, žinoma, reikia globaliai vertinti pačius svarbiausius uždavinius. E, trumpalaikiai būkštojama dėl migracijos rautų e, ir e, finansavimo srautai į e, tiesiogiai su, saug, su saugumu susijusias rytis e, taip pat turėtų būti neužmiršti. E, e, reikia prisiminti taip pat ir konfliktų prevencijos svarbą. Žinoma, spręsti konfliktus yra svarbu, bet užkirsti jiems kelią kai kuriuose regionuose galbūt būtų dar svarbiau, negu paskui tiesiogiai į juos įsitraukti pabandysime tas mintis išdėstyti savo pakeitimuose, o dabar dėkuoju Jums už projektą. Planas Kelam. Dėkui. E, dėl šio e, pranešimo kyla e, didelė problema. Ko gero beveik pernelyg geras pranešimas, kad jį reikėtų dar ir galima būtų taisyti. Man atrodo, kad labai svarbu, e, kad e, tarptinės e, situacijos vertinimas būtų įtikinamas, bet ne pernelyg neigiamas. Nereikia remtis praeities realybę. Tuo tarpu šiame pranešime stengiamasi pateikti naują tikrovės vertinimą. E, krizės beje taip pat e, atneša ir galimybių. Bet tai reiškia, kad ir valstybės narės turi keisti savo mąstymo būdą. ES gali e, vaidinti labai stiprų vaidmenį tarptautinėje plotmėje, jeigu e, valstybės narės bus vieningos. Ir visų pirma eina kalba apie E, finansinį įnašą. Saugumo ir užsienio reikalų politika turi būti sustiprinta. Nelabai galėčiau pritarti, kad vienintelis realistinis būdas, e, kai varžomi biudžetai, e, yra sustiprinti sinergijas. Bet iškyla klausimas, kaip reikės ir dėrės, dėrės elgtis, kada biudžeto svaržymų nebeliks. Mes turime renktis adekvačiai reaguoti į krizę. E, tas yra svarbu, bet kalbant apie rytojų, reikia galvoti, ar sugebėsime e, adekvačiai reaguoti į karą. Todėl e, reikia paremti devintąją pranešimo dalį. Ja turėtų paremti visas partinės frakcijos. E, ten kalbam apie tai, kad būtina užtikrinti padidintą valstybių narių finansavimą ir kad e, e, formuojant naująją finansinę daugiametę programą į tai būtina atsižvelgti. <clears throat> Aš manau, kad e, reikia galvoti ir e, apie Lisabono sutartyje numatytą nuolatinį struktūrinį bendradarbiavimą. E, žvalgybos duomenų dalymasis yra ypatingai akcentuojamas, bet visų pirma reikėtų akcentuoti tokius informacijos mainus tarp valstybių narių, Krokuvos konferencijos metu e, pereitą savaitę, kur buvo kalbama apie saugumą, buvo minėta, kad e, e turime užtikrinti, kad e, geras bendradarbiavimas tarp atitinkamų e, institucijų valstybėse narėse turi tapti automatiniu dalyku. E, Negalime savo leisti būti susiskaldę e, santykiuose su Rusija. E, mūsų e, vienybė, tik mūsų vienybė gali nulemti teigiamus pokyčius. Na ir pagaliau 19 dalyje reikėtų stipresnių formuluočių. Santykių su JAV ir Kanada stiprinimas yra ne vien tik tai mūsų strateginis interesas, bet taip pat ir e, būtinybė. Tai taip pat padės mums santykiuose su Rusija. Thank you, Chair. I, like, I, I think also I'm joining everybody who finds the deal. Ponas Vaigl. Dėkui. E, Pirminkė, aš, aš prisijungsiu prie tų, kurie sako, kad e, kalbame apie labai visą apimantį pranešimą, atspindinti mūsų e, tarptautinius interesus ir, ir situaciją. Man, aš pasigėdau formuluočių apie plėtros strategija ateityje, tas procesas prasidėjo prieš daug metų ir vis dar tebe vyksta, tad e, aš e, pabandysiu suformuluoti pakeitimą, kalbantį apie plėtrą. E, Skiriuose dėl mūsų santykių su Rusija tekstas man e, atrodo subalansuotas, aš jam galiu pritarti, bet nesu tikras dėl strategijos. Ar e, sankcijų strategija atnešė teigiamų rezultatų? Bijau, kad e, tai tik sustiprino Putino režimą ir rimtai pakenkė mūsų pačių ekonominiams interesams. Dėkui. Nu va. Hey, thank you, Mr. Chairman. I would like to congratulate uh, our esteemed colleague. Ponas Petrlė, dėkuoju pirmininkė, noriu pasveikinti pono Broką parengus dar vieną gerą pranešimą, ypač kalbant apie antrąją jo dalį e, bendrosios saugumo politikos e, ir užsienio politikos ateitis priklausys nuo to, kaip tą dalį perskaitys e, skirtingi suinteresuotieji subjektai. 3D e, požiūris ir mūsų gynybos ir saugumo pajėgumų stiprinimas yra įmanomas, jeigu sukursime tinkamą politinę valią ir politinį kontekstą. Ta minėjo ir keletas anksčiau kalbėjusių kolegų. O tai reiškia, kad turime laikytis tokio pačio požiūrio į Rusiją, Turkiją, Vidurio rytus, Afriką ir į kitus karštuosius taškus. To kol kas nepasiekėme ir buvo paminėta, kad tos minkštosios galės jau nebepakanka. Dėl 29 dalies. Čia aš akcentuočiau tarp kultūrinio dialogo svarbą. Mes vis tik neišnaudojame šią prasme tos minkštosios galios galimybių. Na ir pagaliau. E, e, nemanau, kad visus regionus ir partnerius reikėtų įvardinti ir minėti, bet manyčiau, kad vakarų Balkanus, o taip pat ir Japoniją paminėti būtų būtina. Dėkui. Gracias, presidente yo voy a cambiar al español, y, pero pues, no voy a cambiar, sin embargo, lo que han dicho. Dėkui, pani pirmininkė, kalbėsiu ispaniškai, bet e, nenukrypsiu nuo bendrosios mūsų e, kolegų temos. E, džiaugiuosi pono Broko pranešimo kokybę, prie jos jau esame pripratę. Sveikinu pranešimą, su juo sutinku, jisai subalansuotas, tinkamai sustelkė ties e, mums ES iškylančiomis problemomis. Kalbant apie pirmą ir antrą dalis, e, kur jis akcentuoja ES pozityvėje pusę, e, galbūt papildyčiau ir globalizavimo tema mm, Čia jūs minite ES gerasias pusės, privalumus, sakote, kad e, kartais užmirštume apie tai. Nors, e, žinoma, pernelyg e, į detalės čia leistis nereikėtų. Aš manau, kad ta globalioji strategija turėtų būti peržiūrima kas penki metai ir e, E, turi reaguoti į pasikeitimus pasaulyje. E, apie tai turime galvoti, kai kalbame apie bendrąją saugumo ir gynybos e, politiką. Taip pat ir įvykiai po Brexit turėtų mums leisti sustelti ties kitomis problemomis, ten, kur tos minkštosios galios jau nebepakanka, kaip anksčiau buvo minėta. Dėl Rusijos aš pasisakau už bendradarbiavimą su Rusija, tai labai svarbi pasaulinė valstybė, bet tai, kas vyksta Sirijoje, iš tikrųjų nuvilia ir nieko gero nežada ES ir Rusijos ateities santykiams. Paminėsiu du dalykus. Visiškai e, pritariu, kad ES turi daug galių ir įtakos siekiant pertvarkų. Ten kalbama, pavyzdžiui, antroje dalyje kalbama apie plėtrą. Bet 29 tosios dalies, kur minima ES normatyvinė gale, tekstas man nėra visiškai aiškus. Galbūt tą formuluotę galima būtų tikslinti, galbūt kalbėti apie teisinę sistemą. E, nuorodas į daugia šališkumą ir e, santykius su jungtinėmis tautomis, e, šitų dalykų aš galbūt pasigendu. Manau, kad pranešimas puikus, bet galima būtų šitą ir tobulinti. Pavyzdžiui, e, 17 daly jūs minite e, gynybą, e, vystimasi ir diplomatiją. Šią seką aš manau, kad e, reikėtų keisti seką. Pirmiausia, minėti diplomatiją, paskui vystimasi, o paskui gynybą. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti parengus tokį pranešimo projektą. Iš tikrųjų, su šio pranešimu siejame daug, e, siejame daug vilčių. Jūs, pirmininkė, mūsų netvylėte. Jūs parengėte tikrai puikų pranešimą. Na, Bet aišku, dabar vyksta diskusija tam, kad galėtumėm dar labiau praturtinti savo pasiūlymais jūsų pranešimą pranešimas. Pranešime kalbam apie tai, kad reikėtų siekti žingsnį, žengti žingsnį į priekį dėl globalios strategijos, kurią pristatė pane Mogerinė. Aš manau, kad ES ne tik turėtų patvirtinti tokią globalią strategiją, bet ir galų gale e, e, globaliame pasaulyje užimti strateginį vaidmenį. Uh, Toliau dėl bendradarbiavimo tarp ES ir NATO. Šiomis dienomis, turint omeny dabartinę globalę saugumo situaciją, bendradarbiavimas tarp e, ES ir NATO yra būtinas. Bet aš paminėčiau ne tik apie bendradarbiavimą su NATO, bet apskritai kalbėčiau apie transatlantinį bendradarbiavimą ir transatlantinius ryšius, ypač su, apie ryšius su JAV. Aš tikiuosi, kad ir po rinkimų JAV lapkričio mėnesį tas bendradarbiavimas išliks svarbus e, abiejoms pusėms. Pritariu tiems kolegoms, kurie kalbėjo apie plėtrą. Plėtra yra svarbus instrumentas reformas įgyvendinti ir bendradarbiauti su kaiminėmis šalimis. Vis dėlto, tuo pačiu metu norėčiau pasakyti, kad 18 punkte kalbama apie glaudų bendradarbiavimą su e, rytų Europos šalimis. Ten galbūt formuluotę reikėtų patikslinti. Reikėtų ten kalbėti apie dvišalius įsipareigojimus. Reikia pripažinti, kad mes šiek tiek dėlsime įgyvendinti savo įsipareigojimus. Uh, tos kitos e, rytų Europos šalis įvykdė savo įsipareigojimus ir dėl e, vizų režimo, bet mes vėluojame. Reikėtų užtikrinti, kad vyktų dialogas ir tarp tarybos ir komisijos. Nė vienai iš pusių net neša naudos uh, E, toksai vilkinimas, mes turime laikyti savo prisimtų įsipareigojimų. Tai manyčiau, kad tą reikėtų patikslinti. Pirmininkė, e, šiandien vėliau mes dar balsuosime dėl panios Fotygos pranešimo apie informaciją, dezinformaciją. Deja, padėtis nėra labai džiuginanti, vyksta informacinis karas. Manau, kad Jeigu mes tai paminėtumėm ir jūsų pranešime, tuomet e, būtų užtikrintas didesnis nuseklumas. Tai tokie būtų pakeitimai iš mūsų pusės ir baigdamas dar kartą dėkoju parengus tokį pranešimo projektą. Ačiū. Labai ačiū. Be abejo, aš irgi palaikau pagrindinės mintis šiame pranešime. E, pritariu tam, kad reikia kalbėti ir apie globalią padėtį, ir apie padėtį ES po Brexit. Aš norėčiau pakomentuoti dešimtą punktą ir ten esančias įtraukas. Ten kalbama apie pagrindinę vadavietę arba būstinę kai kurių valstybių narių sostinėse. Nelabai aišku, apie ką čia kalbama. Gal reikia patikslinti Ką mes čia turime omeny? Galbūt reikėtų minėti ne vien tik tais e, šią vadavietę, bet ir jau egzistuojančius pajėgumus, tokius kaip CCPC e, ir taip toliau. Tokiu būdu e, valstybių narių sostinėse būtų išvengta įspūdžio, jog mes tarsi bandome uh, E, sukurti naujas struktūras. Mes tokiu būdu aiškiai parodytumėm, kad norime veiksmingai išnaudoti esančias galimybės. Galbūt taip pat reikėtų kalbėti ir apie planning and conduct capabilities. Manau, kad tai taip pat turėtų būti paminėta tekste. Reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie planning, bet ir conduct ne tik planavimą, bet ir vykdymą. Taigi tekstą reikėtų papildinti tam, kad būtų aišku, jog kalbama apie ES bendros užsienio ir saugumo politikos misijas ir apie nieką kitą. Jeigu tekstas būtų patikslintas, manau, kad būtų galima išsklaidyti kai kurių sostinių susirūpinimą. Dar viena mintis. Dėl PESCO nuorodos ir e, šio mechanizmo aktyvavimo. Aš manau, kad galbūt reikėtų atsižvelgti tai, ką pasakė Junktinė karalystė ir e, e, šią galimybę aktyvuoti jau dabar. Juk jau seniai būtų buvę galima įgyvendinti pesko, galbūt reikėtų tai padaryti dabar. Ko gero, juk visi to norime. Na ir taip pat, jeigu tai būtų padaryta europinių lygmenių, būtų galima finansuoti ir iš ES biudžeto. Tai operatyviniu arba praktiniu būdu e, padėtų mums siekti savo tikslų. Toliau dėl sankcijų. Pritariu tam, kad tos sankcijos ir buvo ir yra būtinos. Matome, kas darosi Sirijoje. Galbūt tas sankcijas reikėtų dar labiau sugriežtinti. Bet sakyti, kad tos sankcijos buvo neveiksmingos, neteisinga, tai buvo mūsų e, civilizuotas atsakymas Rusijai. Mes nepasielgėme taip, kaip Rusija, mes nesintame savo karių į Ukrainą, mes to nepadarėme, mes, mes tik tais e, paskelbėme sankcijas. Ir tai buvo raginimas nuo pat pradžių Rusijai e, grįžti prie diplomatinio sprendimo paieškos. Taigi, tikrai negalėčiau pritarti, jog sankcijos atnešė visiškai ne tą poveikį, e, e, kurio buvo tikėtasi. Tikrai nemanau, kad mums reikėtų nusileisti iki vienodo lygio, su, kito paties lygio, kaip kad agresorius iš Maskvos. Ačiū. Aš dar nebaigiau rašyti savo pasisakymo teksto, bet pasisakysiu. Labai ačiū. Na, tikrai neatsimenu paskutinę kartą, kuomet uh, E, pranešėjas buvo taip giriamas ir kada paskui dar galų gale buvo suteiktas ir man žodis. Vienintelė mano pastaba tokiamis aplinkybėmis būtų štai kokia. tą reikėjo padaryti dar anksčiau. Tą reikėjo padaryti bent prieš vienerius metus, galbūt ir prieš dar ilgesnį laikotarpį. Dar šitą pridursiu. Maničiau, kad galbūt būtų galima sugriežtinti e, formuluotės dėl Sirijos. Kol kas mes visiškai nesėmėm jokių veiksmų tam, kad užpildytumėm tą vakumą, kuris atsirado žlugus darybams tarp e, JAF ir Rusijos tikrai ES turėtų kažką daryti. 500 milijonų ES gyventojų tikrai laukia, kol konfliktas bus išspręstas. Tikrai nori, kad tas konfliktas būtų išspręstas ir tikrai nemanau, kad galime laukti dar ilgiau. Ypač turėdami omeny tas aplinkybės, kad e, Sirijos karas mums daro tokį poveikį, kaip ko gero nedarė joks kitas e, konfliktas toje srityje. Ačiū. Ačiū, aš norėčiau prisidurti prie tų, kurie gyrė pranešimą. E, pirmininkas Brokas parengė tikrai gerą projektą, jame aptarti visi svarbiausi klausimai, su kuriais sudarė ES išorės politikoje. Sutinku su mintimi, kad dabartinę situaciją reiktų išnaudoti kaip galimybę kurti efektyvesnę bendrą užsienio ir saugumo politiką sutinku ir su kita pranešimo mintimi. Reikia stiprinti ES išorės politikos pozityvius aspektus. Tai yra bendradarbiaujama į mūsų politikos pobūdį tarptautinėme kontekste. ES turi stiprinti ryšių su strateginiais partneriais, likti e, patikima e, veikėja pasaulinėje arenoje. Tuo pat metu ES turi išlikti vieninga E, vertinant jos veiklą tarptautinėje arenoje ir tokios organizacijose kaip Junktinės tūdos, nes dabar taip nėra. Manau, kad turime daugiau dėmesio skirti mūsų kaiminystiai, įvertinti savo tikslus ir pasiekimus ten. Taip pat turime išsiaiškinti, ar mūsų užsienio politikos priemonės iš tikrųjų pasiteisina ir e, atneša teigiamo poveikio užsienio politikoje. Saugumas turime pripažinti, kad šis klausimas yra sudėtingas. Europoje yra iškilę daug saugumo grėsmių. Terorizmas, internetinis terorizmas, e, energinio saugumo klausimai ir taip toliau. Tai globalinė problema ir turime stiprinti bendradarbiavimą ES viduje bei su tarptautiniais partneriais ir organizacijomis ką toliau daryti su pranešimu. Sutinku su kolegomis, kurie sako, kad būtų naudinga įtraukti dar keletą nuorodų į jį, kad užsimintume apie ateities planus. Manau, kad tekstą dar reikia derinti, tačiau derinti taip, kad nepakenktume šio dabartiniai pusiausvirai aš esančiai šiame pranešime. Ačiū. Ačiū visiems už pasiūlymus ir pastabas. Ačiū. Taigi, dabar jūsų klausimai. Visų pirma, panas Kunėtas klausimas dėl sinergijos poveikio ir dviejų procentų. Uh, Išlaidų e, gynybo, gynybai padidinimas iki 2 e, procentų ir 2,7 procento tikslo. Mes turime būti realistai. Aš manau, kad e, mes turime būti realistai ir pažvelgti į valstybių narių biudžetus. Tai, svarbu siek, taip pat svarbu siekti ir sinergijos efektą. Aš netmetu e, ir galimybės dėl 2,7 procentų, bet mums dabar svarbiausia užtikrinti, kad būtų pasiektas sinergijos poveikis. Kai kurios valstybės narės e, e, jau nebeturi net ir vietos kareiviams. Jos jau ir taip išleidžia gynybai 80 procentų daugiau. Man atrodo, kad, pažiūrėjau, Vokietijoje mes turime galbūt mažiau e, kareivių, bet e, per daug e, įvairių tarnautojų ministerijose. Jeigu yra didinamas finansavimas, tai nebūtinai reiškia, kad didėja kareivių skaičius, dažniausiai dėl to tik tais didėja biurokratinis aparatas. Ir aš manau, kad mes taip pat e, ir viešai turime kalbėti apie sinergijos efektą. Svarbu, kad būtų taupama teisingose sritise, kad nenukentėtų taip pat ir moksliniai tyrimai. Jeigu mes daugiau investuosime į Mes turime e, piliečius įtikinti, kad e, naudodami jų pinigus nuveiksime daugiau negu kad likščiau. Turime apie tai kalbėti ir viešai su visuomenė. Nacionalinės gynybos ministerijos apie tai viešai nekalbės. valstybės narės sako, kad ministerijų tarnautojų skaičius yra nacionalinė kompetencija. Ir kaip jau sakiau, tas sinergijos efektas turėtų būti ne alternatyva 2 procentams, bet tarsi priedėlis. Dabar dėl vadavėtas. Aš manau, kad reikia kalbėti ne apie kažkokias tai naujas vadavietas. Bet apie protingo kompromiso paiešką. Kolega Kukan kalbėjo ir apie vadinamąjį fine tuning, taip pat kalbėjo ir apie Siriją. Jis, e, aš manau, kad iš tikrųjų taip būtų galima įtraukti pakeitimus. Aš baigiau e, renkti šį pranešimą e, tada, kai apie Siriją dar tiek daug nežinojau, kaip kad žinau šiandien, ypač apie pačius naujausius įvykius. Toliau dėl uh, minkštosios galios ir e, griežtosios galios. Mes visą laiką turėtumėm siekti išvengti konflikto, turėtumėm vykdyti konfliktų pre prevenciją. Visa kita e, jau yra ženklas, kad politika e, sužlugusi, bet kartais reikia elgtis griežtai, pademonstruoti tą griežtą galę siekiant išvengti konflikto. Mes esame vieni iš didžiausių donorių, e, e, spręsdami e, Sirijos klausimą, bet taikos ten dar nėra. O tai, manau, kad yra esminis klausimas. Ir aš tikrai tikiuosi, kad mums pavyks. Toliau panas Vaigl kalbėjo apie plėtrą. Na, manau, kad reikėtų pripažinti iš tikrųjų, kad plėtra yra svarbus politinis tikslas, bet mums taip pat e, svarbu, jog ir būtų užtikrinta taika. Aišku, plėtra turi ribas. E, ES plėsdamasi, ES plėsdamasi vis dar turi būti pajėgi veikti. Galbūt e, reikėtų e, ne vien tik tais pilnatysės narystės, bet ir kažkokio e, papildomo tarpinio instrumento, panašaus instrumento, kuris, tarkim, taikomas Norvegijai. Aišku, tam reikia ir didesnės konsolidacijos. Aš tikrai nežinau, ar mes galime tokį patį instrumentą taikyti ir vakarų Balkanams. Galbūt reikėtų naujo instrumento. Galbūt jo reikėtų rytų kaimynystės šalims, bet taip pat bent jau tam tikrą laiką ir Turkijai būtų gerai, jeigu jūs pateiktumėte pasiūlymų. Beje, nelabai man patinka e, tie pasiūlymai, kur kalbama apie griežtinimą, standartų griežtinimą. Čia turiu omeny e, pono Peterle komentarą. Dabar dėl Brexit. Man yra visiškai aišku, kad išstojus Junktinė karalystė susilpnės ES galimybės vykdyti bendrą užsienio ir saugumo politiką. Ta politika, ko gero, taps silpnesnė. Svarbu, kad e, e, konstruktyvi Junktinė karalystė būtų įtraukta į bendrą užsienio ir saugumo politiką. Dėl to derantis uh, Dėl Brexit e, reikia nepamiršti ir jungtinės karalystės e, e, vaidmens bendroje užsienio ir saugumo politikoje. Juk vis tiek jungtinė karalystė mums netaps visiškai svetima trečiaja šalime. Jeigu jūs norite, galima būtų e, patikslinti ir tas formuluotas, kur kalbama apie tarptautinę teisę. Ir iš tikrųjų svarbu minėti ir e, diploma, diplomatinės priemonės ir vystimasi. Toliau kolega Auštrevičius NATO. Europai yra būtina, norint užtikrinti kolektyvinį saugumą. Ir taip pat būtina dar labiau sustiprinti santykius su JAV. Jeigu jūs rastumėte kokią formuluotę, kuriai galėtų pritarti visas Europos parlamentas, tai aš būčiau tikrai labai dėkingas. Tikrai Nenorėčiau, kad diskutuojant apie šį pranešimą kiltų diskusijos apie tai, kaip turėtų atrodyti mūsų santykiai su JAV. Reikėtų rasti tokią formuluotę, kuri e, tiktų visiems, kad nekiltų konfrontacijų. Manau, kad suprantate, apie ką aš kalbu, ką turiu menį. Dabar dėl vizų režimo aš to e, čia nenorėčiau įtraukti. Tikiuosi, kad iki gruodžio mėnesio ta problema bus išspręsta ir kad bus išspręsta teigiamai. Jau, ko gero, vyko ir trilogas, ar dar nevyko? Aš manau, kad reikėtų apie tai pakalbėti su kolegomis iš Libė komiteto. Tikrai tikiuosi, kad e, įgyventinimo ir deleguotų uh, teisės aktų klausimas bus išspręstas tinkamai, Europos parlamentas negali atsisakyti savo principų, tačiau antra vertus reikėtų rasti tokį sprendimą, kuris mums leistų veikti. Bet ne vien tik tais Europos parlamentas turi elgtis protingai, tą patį turi daryti ir taryba, ir komisija. Manau, kad dabar svarbiau negu kad bet kada, jog taryba elgtųsi protingai. Taigi, negerai, kai e, taryba e, siunčia Georgievą ar dar kažką į Europos parlamentą, e, tikėdamėsi, kad Europos parlamentas nusileis. Aš tikrai tikiuosi, kad bus rastas išmintingesnis sprendimas dėl vadavečių. Aš jau pasisakiau. Buvo kalbėta apie e, planning and conduct capabilities. Manau, kad tikrai turime būti ne tik pajėgus veikti, bet ir tie veiksmai turi atnešti naudos, turi užtikrinti tam tikrą kokybinį šuolį į priekį. Manau, kad tą reikėtų čia labiau pabrėžti. Man atrodo, kad to atsakiau visus klausimus. Labai ačiū visiems. Laukiu jūsų pakeitimo. Aišku, jeigu dar artimiausiamis e, dienomis e, norite padiskutuoti, tai tikrai galite tai daryti. Ačiū visiems. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkas klausimo. O. Oh. Wir kommen jetzt äh, zu einem bedeutenden Bericht. Na, dabar galime eiti prie kito labai svarbaus klausimo, tai yra prisijungimas prie ES bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Perų priekybos sustarimo siekiant atsižvelgti Ekvadoro prisijungimą. Nemanau, kad kas nors norės pasisakyti, nes šis pranešimas yra gana techninio pobūdžio. Bet gal kas nors turi klausimų, tai tos klausimus galėčiau atsakyti. Jeigu klausimų nėra. Tai jūs norėčiau informuoti, iki kada galite teikti pakeitimus. Spalio ketvirtoji buvo pakeitimų pateikimo data. Tu, ko gero, šiandien galėtumėm aptarnėti ir pakeitimus, ar jau esame gavę pakeitimus. Tiesa, jokių pakeitimų gauta nebuvo tai spalio 20 dieną jau galima bus ir balsuoti komitete. Panašu, kad kolega Howitt prašo žodžio. Prašom. Iš tikrųjų, tai neprieštaringas klausimas, Elmarai, bet aš norėčiau paskutinį kartą pasisakyti kaip šešėlinis pranešėjas, kalbėdamas šiame komitete. Mes visada Andų regioną traktavome kaip apimant Ekvadorą. Ekvadoras sugrįžta į, į bendradarbiavimą šiame kontekste. Tai e, e, labai svarbio, svarbių bio įvairovės habitatų vieta. Ekvadoras e, Aš buvau atsakingas už šį klausimą ir norėčiau pasakyti, kad Ekvadoras ypač e, aktyviai dirba žmogaus su negali teisų srityje, jungtinėse tautose. Ir tai yra vienas svarbiausių pašnekovų žmogaus teisų klausimais, nes e, Ekvadoro istorija yra gana liūdna, bet jie bando panaudoti sukauptą patirtį ir turėjome garbės priimti Ekvadoro ambasadorių dirbantį Ženevoje e, žmogaus teisų pakomitetį ir aptarti su juo visus klausimus. E, prekybos komitetas rengia nuomonę ir Elmar, aš pritariu tavo išsakytoms mintims, bet mes turime nepamiršti ir politinio bendradarbiavimo su Ekvadoru svarbos, bet tikrai pritariu visoms tavo rekomendacijoms komitetui išsakytoms. Šimrins. Labai ačiū, pritariu, bet manau, kad mes turime čia padaryti nemažiau, kaip kad ir kitų šalių atžvilgių. Taip svarbu užtikrinti ir žmogaus teisų klausimą, taip pat ir žodžio bei spaudos laisvę. Tai reikia tinkamai. Šį klausimą reikia tinkamai iškelti. Manau, kad kolega Šolts neketina teikti rezoliucijos. Jisai, kaip žinia, visą laiką yra pasiruošęs teikti rezoliucijas, kai yra kalbama apie kitas šalis. Bet vat įdomu, ar Ekvadoro atveju jis irgi teiks rezoliuciją ar ne. Manau, kad galbūt būtų visai gerai rezoliuciją ir pateikti. mes galėtume paminėti bendradarbiavimą, bet taip pat ir tuos klausimus, kurie dabar buvo iškelti, jeigu jūs tam pritartumėte. Tai taip ir padarysime. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Man atrodo, kad Kolumbijos klausimą aptarėme. Ir rytoj aptarnėsime taip pat ir Gruziją rytoj, ar ne? Tai mes dabar turime pusvalandį laiko. Būtų kvaila dabar išsibėgioti, paskui po pusvalandžio vėl susirinkti balsuoti. Tai pasiūlykite, apie ką būtų galima padiskutuoti, kokia jums tema būtų aktuali. Galime būtų trumpai padiskutuoti apie Siriją, Johannes, bitte? Bitte? Na. Also ich würde Vorschlag machen, dass ihr... Tai mano pasiūlymas būtų štai koks. Jeigu yra noro, tai galime padiskutuoti apie Siriją. Jeigu kas nors nori palsėti, pasidaryti per traukėlę, tai galite tai irgi padaryti. Matome, koks konfliktas koks, kokie susidarimai vyksta Sirijoje, tai kelia tikrai labai daug sunkumų. Ir reikia rasti sprendimą tarp JAF ir Rusijos, taip pat ir dėl paliaubų, ugnies nutraukimo Sirijoje. Reikia siekti susitarimą ir su vakarų Sirija, kur yra Asado režimas. Bet panašu, kad kai kas ieško netaikaus sprendimo, o, o taiko karinės priemonės dėl Alepo miesto. E, žmonėms buvo leista pastraukti iš miesto. Taip, ko gero buvo pripažintas pralaimėjimas. Bet e, ar tikrai galima būtų įsivaizduoti, kad e, Asadas, kuris šitai pelgėsi su savo tauta, vis dar ir toliau galėtų šalį valdyti? Jis e, prieš e, šalies gyventojus naudoja labai daug smurto, labai daug jėgos. Ir likšelinės mūsų e, diskusijos apie tai, kad prie dėrybų stalo reikėtų susadinti ir ES, ir Rusiją, ir JAV, ir E, šalis nuo Saudo Arabijos iki Irano, taip pat e, ir Turkija, tam, kad būtų rastas susitarimas. Ir tuomet reikėtų bendromis jėgomis kovoti prieš islamo valstybę. tokia e, politika sumažintų pabėgėlius rautus, žmonėms būtų suteikta galimybė grįžti savo gimtinę. Ir taip pat būtų reikėtų pabandyti atkurti e, valstybinę tvarką, tvarką valstybėje. Beje, dabar regionas tikrai labai susiskaldęs, fragmentuotas, kas atsitiktų su Kurdistanu, trimis kurdų regionais, ar išliks Turkijos teritorijos vientisumas, taip pat ir Sirijos teritorinis vientisumas, kuris su tuo taip pat siejamas. Jeigu nebus pasiektas sustarimas ir jeigu nebus bendromis jėgomis e, kovojama prieš e, e, islamo valstybę, gali atsirasti nauja santvarka tame regione man atrodo, neturime kažkiek atsakymų. Demokratinė Europa ir demokratinis pasaulis gali į padėtį Siriją, er, er, reaguoti į Siriją, e, turi mažiau galimybių negu kad autoritarinė Rusija, kuri ten naudoja karinę jėgą. E, tai beje reiškia, kad ir mes turime pagalvoti apie tai, ką daryti. Tai nereiškia, kad mes turime pripažinti, kad galbūt anksčiau buvo padaryta klaida e, paremti e, ir e, Asado režimą prieš gyventojų pasipriešinimą. Galbūt buvo klaida eiti į, vykti į Libiją verštis į Libiją, bet to paties nepadaryti su Sirija. Bet, koko, bet kokiu atveju e, Europos e, Sąjunga pralaimėjo e, Sirijoje. Mes dabar teikiame tik humanitarinę pagalbą. Turime patį savęs paklausti, paklausti ir valstybių narių, ar mes būtumėm pasirengę siūsti savo pajėgas į Siriją. Bet kas būtų pasiruošęs e, siūsti savo karinės pajėgas į Siriją? Aš bijau, kad mano šalis, iš kurios labai daug tik mes ir reikalavome, yra mažiausiai pasiruošusi siūsti Siriją savo pajėgas. Mes e, tikrai norime, kad padėtis išsispręstų, bet ES valstybės narės nėra pasirengusios veikti. Ir manau, kad tai yra problema. Ir tai turi labai rimtų pasiekmių, su kuriomis dabar ir susidurėme. Aš atsakymų neturiu, galbūt jūs turite kokį nors atsakymą. Ähm, Aš taip pat neturiu atsakymo, sako ponas Freund. Galiu tikrai pritarti viskam, ką jūs pasakėte, bet būtų tikrai geriau jeigu mes būtumėm laiku pasakę, kad galbūt nereikėjo siūsti savo pajėgų į Libiją, bet jas reikėjo uh, siūsti į Siriją, bet dabar neverta verkšlenti dėl išpilto pieno, dabar jau per vėlu. Mes juk nesame tokie bejėgiai, kaip kad jūs e, apibūdinote. Galbūt reikėtų ne karinių priemonių, bet kitokių priemonių. Dėl vadinamųjų proksis Saudo Arabijos, Irano, Turkijos, Rusijos, to šalis, kurios netiesiogiai kariauja Sirijoje, paminėjau tik keletą pavyzdžių. Mes su visomis šiomis šalimis turime glaudžių ekonominių santykių. Vokietija ketina arba tai jau padarė tiekti karinės, karinę įrangą Saudo Arabijai. Kalbama apie šimtus milijonų. Mes palaikome glaudžius ekonominius santykius su Iranu. Ir mes e, iš to turime ir naudos. Mes, e, turėdami tokį ekonominį svorį, galime daryti ir spaudimą tom šalims. Galime joms sakyti, kad jeigu jūs nenustosite kariauti Sirijoje, mes jums nebeteiksime Airbus lėktuvų ar e, lėktuvnešių ar dar kokiu nors e, kitokiu ginklu Saudo Arabijai. Jūs galite pasakyti, kad tuomet tos šalis visą tai įsigis kažkur kitur, bet uh, Galbūt tokiu būdu mes įsigysime ir sąjungininkų. Mes e, turime kartu pagalvoti, ką daryti, kad baigtumėm karą Sirijoje. Sirijos visuomenė to nusipelno. Mes e, negalime iškelti rankų viršų ir sakyti, viską išbandėme, niekas nepasiteisino. Man atrodo, kad turime dar neišnaudotų galimybių tam tikrą arsenalą tam, kad galėtumėm daryti spaudimą. Ir beje, grįšiu prie to, kas jau buvo sakyta anksčiau. Jūs kalbėjote apie tam tikrą vakumą, kuris atsidarė, atsirado nutrūkus JAF ir Rusijos bendradarbiavimui dėl Sirijos. Taip mes galime ir turime užpildyti tą vakumą. Euh, merci, merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kaip uh, surengėte diskusijas, um, iš karto palėtėte klausimus, pamatinius klausimus, į kuriuos atsakymų neturime. E, bet nežinau, ar, ar mes iš tikrųjų išbandėme visas priemonės. Vertinant padėtį, matome, kad uh, E, plėtojasi pilietinis karas Sirijoje ir dėl to padėtis tampa daug sudėtingesnė ir sunkesnė. E, galinga valstybė Rusija e, siekia iškios strategijos ten, bent jau man taip atrodo, ir bando e, užsikovoti teritorijos dalį prieš pereidama, prieš pereidama taikos dėrybas. Ir man atrodo, Europos Sąjunga yra nuginkluota, kad ji neturi strategijos, neturi aiškios vizijos, aiškios perspektyvos. Žinoma, kad Saudo Arabija ir Iranas e, kaip kolegos e, e, sakė, yra šalis, su kuriomis galime kalbėtis ir bandyti daryti spaudimą Ir vertinant e, regioninį konflikto mastą, tai kas vyksta Sirijoje, tai yra absoliučiai būtina. Ir turime įtraukti visas regiono galybės, nors ir kartais pasigirsta prieštaringų pareiškimų. Ir aš noriu paklausti jūsų apie taip vadinamą e, apsaugotoją zoną, kurioje sirai galėtų gyventi taikiai. Ar tai visiška utopija, ar tai yra įmanomas dalykas, ar galėtume mes, europiečiai, bandyti e, tą siūlyti, e, vertant tai, kas vyksta Lepo šiandien. Pabėgėlių srautas, 5 milijonai žmonių pabėgė iš Sirijos tas rautas nesiliaus, nes tūkstančiai milijonai žmonių neturi humanitarinės, nesulaukia humanitarinės pagalbos. Ir man atrodo, mes Europą privalome, sakyčiau, bent jau minimalių lygmenių turėti strategiją ir akcentuoti tą apsaugotosios zonos idėją. Aš labai kukliai teikiu šį pasiūlymą. Wortmeldung gibt es nicht. Daugiau niekas pasisakyti nenori. Dėl tų apsaugos zonų. Kas jas galėtų garantuoti? Tai e, reikštų, kad visi tam turėtų pritarti. O jeigu kas nors neprista, nepritartų? Ru, Rusija gali paskelbti veto Junktinių tautų e, saugumo asamblėje, generalinėje asamblėjoje. Ir jeigu Rusija ten uh, atsiveš savo antžeminės e, raketas, ar mes galėsime užtikrinti ten tą apsaugos zoną, ar reikės kurti naujas neskraidimo zonas, ar tai bus įmanoma. Galbūt e, lėktuvai, kurie turėtų užtikrinti, jog bus neskraidimo zonos, net negalės pakilti nuo žemės dėl tų antžeminių e, e, raketų. Arba galbūt Rusija teiks tas antžeminės raketas sukilėliams, kaip jau panašiai atsitiko ir Afganistane, kai tokios raketos pateko į blogas rankas. Bet tai, ko gero, būtų vienintelė galimybė, kad maištininkai galėtų apsisaugoti nuo e, Rusijos ir Assad lėktuvų? Ar būtumėm pasiruošę e, tą padaryti, ar vis dėlto e, tam jau per vėlų? Galbūt karinė prasme vakarai jau nieko nebegali pasiekti Sirijoje. Kaip kad atrodo paskutinės 14 dienų. Galbūt esu nusteikęs per nelik uh, pesimistiškai, bet man atrodo, kad padėtis yra būtent tokia. Kągi, labai ačiū visiems po 15 minučių. Prasidės balsavimas. Ponios ir ponai, kolegos ir kolegės, teskime posėdį, dabar priartame prie balsavimo. Septintas klausimas. Pane Fotyga yra pranešėja, bet jos dar nėra salėje. Wer vertritt Frau Fotigas? Jie Gruzijoje, kas jie pavaduos, ponas Tenok. Ar norite ką nors pridurti? Pone Fotyga negalėjo ateiti šiandienos posėdį, todėl perduodu jos atsiprašymą jos vardu. Herzlichen Dank, das kann passieren. Labai ačiū, taip gali atsitikti. 103 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. 122 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Septintas kompromisas kas už. Panašu, kad daugelis balsavo prieš. 122. Kas už 122? Kas prieš? Pasitikrinkime. Die Abstimmung ist. Baigiame balsuoti. Ist mit 17 zu 18. 17 už, 18 prieš atmesta. 18, 18 vis tiek atmesta. Bet geras bandymas. Septintas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Toliau 136 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 21 už, 22 prieš atmestas. he's against, so he's 23 against. Abgelehnt. Taigi pakeitimas atmestas. Niekas, niekas nekeič, ne, nesikeičia. An, aštuntas kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Toliau 149, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar galime Pereiti prie 153, 154, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 156, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Apšyvimas išlasin. Baigiame balsuoti. 25 už, 23 prieš, primtas. 1, 5, 7, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmestas. Ji balsavo prieš. Yeah, I have five more. I think that should be not a normal case. Bring your card or your... Aš manau, kad e, neturėtumėm tai, neturėtų tai būti prasme procedūra. Atsineškite balsavimo kortelę arba jūsų balsas nebus įskaitytas. Uh, 158 gali ar pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 25 už, 20 prieš primtas pakeitimas, kai persvara e, tokia nedidelė, visą laiką reikia tam tikros propagandos už savo pakeitimą. Toliau 294. Už 159, kas už, prieš. Pasitikrinkime. 159 pakeitimas. verstehe die Abstimmungsliste meiner Fraktion nicht. Die Abstimmung hat Andreas mit 27 zu 20 ein. 27 už, 20 prieš. Panašu, kad EPP frakcija vyksta nuomonės formavimo procesas. Devintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primtas? Toliau 184. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 185 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 191 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 186 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 187 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 188, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 189, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 190, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 215. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 229, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 230, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 231, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pasitikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 23 už, 26 prieš atmestas. 234 Plenkovič pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 235 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 236, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 13 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 249, kas už, Yra klaidų balsavimo sąraše. Dabar balsuojame dėl 14 kompromiso. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko? Panašu, kad priimta. Antrag 265. 265 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 266 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 267 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Du šimtai šešiasdešimt septintas. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmestas. 268 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 269 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 270 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 271 balsavimas dalimis pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 273 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 274 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 276 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 289 čia irgi yra klaida. 289 kas už, kas prieš. Balsavimo sąrašas neteisingas. So I was right. Ir aš buvau teisus, bet man buvo neteisingai patarta. 289 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmestas pakeitimas.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 kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromis 16. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 308. Kas už 308, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 309, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 30, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą. 310 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 311 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 314 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 317 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 17 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 322 pakeitimas Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Pirmoji dalis atkrenta. Tai reikia parašyti viršuje. Taigi pirmoji dalis atkrenta, balsuokime dėl antros. Kas už antrą dalį? Kas prieš? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Taigi, balsuojame dėl 322 antros dalies. Baigiame balsuoti. 17 už 33 prieš atmestą. Aš prašyčiau kolegų dalyvauti balsavime, nes kitaip man sunku įvertinti rezultatą. 18 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 330 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 331 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 20 už, 31 prieš atmestas, 19 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 20 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 21 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 355 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pastikrinkime. Die Linke stimmt für Vertiger, die Vertiger-Fraktion stimmt gegen Vertiger. Mit 13 zu 27 ab. 13 už 27 prieš atmesta. 356 kas už. Socialistai turi e, dvigubą strategiją. Kelia rankas balsuodami už, bet kai vyksta elektroninis balsavimas, balsuoja prieš. Tai vadinama dvigubą strategiją. 356 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 357 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 358 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau antras kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Toliau pakeitimas, kurio numeris 61, 61. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 63, kas už, kas prieš. Dėl 63 balsuojame, kas už Kas prieš? Primtas. 6-4 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 6-5 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 6-6-6-7-6-8-6-9. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Dabar jau esu visiškai susipainęs, panašu, kad rezultatas visiškai kitoks. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes to paprašė vyresnio amžiaus ponas salės viduryje. Baigiame balsuoti. Taip ir sakiau. Pana Šafhauser su 70 pakeitimu nebeturi jokių šansų. Pats jau pakišo koją, dabar daug pakeitimų atkrenta. 78. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 79. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas kompromisas. 79 buvo pritarta, penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. 95 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, dar kartą, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 97 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 25 už, 27 prieš, atmestas. 102 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 25 už 27 prieš. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Keturi kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penki kas už, prieš susilaiko primta. Šeši už, prieš susilaiko atmestas. Septyni kas už, prieš susilaiko primta. Aštuoni kas už, prieš susilaiko primta prieš susilaiko primta. 9 kas už, prieš susilaiko primta. 10 už, prieš susilaiko primta. 11 už, prieš susilaiko primta. 12 už, prieš susilaiko primta. 13 už, prieš susilaiko primta. 14 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 20, 32 už, 18 prieš atmesta. E, primta, atsiprašau, 15 už prieš susilaiko primta, 16 už prieš susilaiko primta, 17 už prieš susilaiko primta, 18 už prieš susilaiko primta, 19 už prieš susilaiko primta, 20 už prieš susilaiko. Ana Balsavai du kartus. Vieną kartą už, kitą kartą prieš, ar ne? Dvidešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Man atrodo, kad turėtų būti priimtas. Abstimmung ist geschlossen. 31 zu 18. 31 už, 18 prieš. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kult 1. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą. Kult 1. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kult 2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kult 3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kult 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kult 5, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 26 už, 22 prieš primtas pakeitimas. Kult šeši dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko primta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kult septyni, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuoni, kas už, prieš susilaiko primta. Devini, kas už, prieš susilaiko primta. Dešimt, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 10, 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Ar galime eiti prie galutinio balsavimo, nes panašu, kad ta pati balsų dauguma. Ne, neapsimoka. Kult 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 21 Dėl 20 ką tik balsavome, sako pirmininkas. Ne, dabar 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Elektroninis balsavimas dėl viso meno kūrinio. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 31 už, 8 prieš, 14 susilaikė. Patvirtintas. Sveikiname pranešę. Eikime prie kito pranešimo. Tai yra panseri pranešimas. Moterų teisės rytų partnerystės valstybėse. Ar pranešęs norėtų pasisakyti? Jo salėje nėra, dėl to viskas paprašiau. Pane Gilė, ar jūs dar norėtumėte kažką pridurti? Panašu, kad ne. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Toliau 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 49, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 50, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 51, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 52, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Toliau 5-9, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 60, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 7 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 8 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 7-3, atsimtas. 7-4, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 7-5, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 7-6 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 7-7 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas kompromisas kas už. Prieš tai devintas kompromisas kas už. Kas prieš, kas susilaiko primtas. Toliau dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 8-9. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 90, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 91, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 92, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 93, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 94, 94 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 95 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 96 atkrenta, pirmas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 2 kas už, prieš susilaiko priimtas. 3 už, prieš susilaiko priimtas. 4 už, prieš susilaiko priimtas. 5 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Elektroninis baigiamasis balsavimas. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 46 už, 2 prieš, du susilaikė du prieš ir vienas iš tų prieš yra Donald Trump. Sveikiname pranešėją. Rytoj darbą pradėsime anksti. Pusė dešimtos, 9.30.